nekaltumo prezumciją ir teisę dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą. Pranešėja Grisbek. Pone pirmininkė, pone komisijos narė, šiek tiek vėluojame, bet vis tiek man labai malonu šiandien diskusijose paminėti nekaltumo prezumcijos direktyvą ties kuria mes dirbame jau ištisus mėnesius ir kurios atžvilgių mums pavyko atlikti puikius darbus. Dėrybos kartais nebuvo lengvos, bet mums pavyko susitarti ir tas susitarimas, mano manimu, yra neblogas, nes tame susitarime yra, matome, ambicingą teisėkuros tekstą susijusį su baudžiamos, baudžiamo proceso teisėmis. Tai yra aktualumu visiems ES piliečiams. Kovo e, mėnesį, praeitų metų kovo mėnesį, kolegos man suteikė reikiamus įgaliojimus, parlamento pozicija buvo tvirta ir solidi, mes norime, kad būtų užtikrinamos didesnės teisės įtariamiems ar kaltinamiems asmenims, tam, kad būtų galima apsaugoti ES piliečių teisės ir kad direktyva, direktyvoje būtų siekiama kuo galima aukštesnių nacionalinių teisių. Taigi, apie ką eina kalba šioje direktyvoje? Kalba eina apie įtariamuosius ir teisiamus asmenis. E, neseniai po Šarly Ebdo išpolių vienas mano, mano rinkiminės apygardos pilietis buvo patrauktas atsakomybėn ir buvo sulaikytas e, visiškai nekaltas tiesiog vidury pamokos. Aišku, tai mes suprantame, kad tas išpolis buvo siaubingas ir tas žmogus susidūrė, susidūrė su labai sudėtinga situacija. Taigi labai svarbu, kad visos viešos institucijos laikytųsi nekaltumo prezumcijos iki paskelbiant baudžiamąjį nuosprendį. Uh, yra patiksinami tokių institucijų apibrėžimai direktyvoje, taip pat direktyvoje yra naujas straipsnis dėl įtariamų asmenų ir jų apklausos, būtent e, tuomet, kai tie asmenys yra apklausiami atitinkamoje patalpoje, kad nebūtų pažeidžiamos tokių asmenų e, teisės ir nekaltumo prezumcija. Taigi labai svarbu, kad tokie kaltinamieji, įtarimieji asmenys nebūtų, jų atsisakymas kalbėti nebūtų laikomas, e, nebūtų traktuojamas taip, kad būtų pažeidžiama jų nekaltumo prezumcija. Taigi, jeigu, pavyzdžiui, kyla bejonių dėl to žmogaus e, E, kaltumo toks asmo turi būti paleidžiamas taip pat. Tai aišku yra būdžiamosios proceso teisės, e, proceso teisės klausimas, tačiau labai svarbus čia yra ir įrodinėjimų naštos klausimas. Taigi mes turėjome dėrybose tam tikrų raudonų gyjų, kurių neperžengėme ir Direktyvoje taip pat kalbama e, apie teisę nekalbėti, tylėti. Tai yra viena irgi iš žmogaus teisių, absoliuti teisė. Tai atrodo savaime suprantama, bet kartais ta tyla nukreipiama prieš žmogų. Ir tai, tai tarsi laikoma jau jo įrodymų, kad tas asmo yra kaltas. Ir dar vienas dalykas, kaip yra iškaunami įrodymai kalbame apie tam tikras nacionalinės taisyklės dėl tokių įrodymų išgavimo ir tai yra tikrai pirmas toks europinis tekstas šiuo klausimu, nes trečias straipsnis yra minimas atitinkamos konvencijos, kur kalbama, kad įrodymai negali būti išgaunami e, smurto e, ar kankinimų pagalba. Ačiū, o dabar komisijos vardu komisarė Jūrova, prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Aš norėčiau e, padėkoti poniai Grisbek ir visiems šešėliniams pranešėjams už nuveiktą darbą ir atsidavimą rengiant e, e, šį dosiją. Šiame dokumente ne vien tik tais išdėstomi pagrindiniai principai. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad nekaltumo prezumcija būtų tinkamai įgyventinama visose ES valstybėse narėse ir kad būtų apgintos įtariamųjų bei kaltinamųjų asmenų teisės ES. Kalbant apie nekaltumo prezumciją, tai e, ji egzistuoja ES Bet vis dar pernelik dažnai Europos žmogaus teisų teismui tenka priimti valstybės narės e, smerkiančius sprendimus. Tas tekstas, kurį dabar aptarnėme, yra gerai subalansuotas, jis pagrystas žmogaus teisų konvencija ir Europos žmogaus teisų teismo sprendimais. E, čia kalbama apie e, tai, kad tam tenka įrodinėjimo pareiga ji tenka e, prokurorams, o kylant, e, kylant abejonių, tai e, viskas turi būti interpretuojama įtariamojo naudai. Būsima direktyva taip pat harmonizuos teisę dalyvauti teismo procese, nes tai irgi padės užtikrinti teisę į sąžiningą teismo procesą. Aš dar turėčiau porą deklaracijų. Visų pirma, norėčiau pat patikslinti, ką reiškia teisė tylėti ir teisė neapkaltinti savęs. Antra, dėl įrodymo, įrodinėjimo pareigos. E, komisija apgailestauja, kad buvo išbrauktas e, punktas iš pradinio komisijos pasiūlymo šiuo klausimu. E, mes manome, kad Tai jau egzistuoja valstybėse narėse ir dėl to situaciją reikėjo reglamentuoti direktyvoje tam, kad būtų aiškus visi teisiniai saugikliai. Na, bet šiaip mes manome, kad bendras kompromisas yra tikrai labai geras. E, direktyvos standartai taps ES teisė ir kaip po tokia bus įgyvendinti. Europos komisija atidžiai stebės šios direktyvos perkelimą ir įgyvendinimą valstybėse narėse ir darys viską, kad ji būtų teisingai gyvendinama praktikoje. Ačiū. Dėkoju, pane Gal. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė, kolegos. Aš norėčiau padėkoti e, e, pranešėjai Natalie Grisbek už jos puikų darbą rengiant šį sudėtingą ir labai svarbų dosiją nekaltumo prezumcija yra vienas iš svarbiausių dalykų, norint užtikrinti sąžiningą teismo procesą. Ši direktyva padės užtikrinti, kad teismo procesai vyktų sąžiningai ES ir kad būtų ginamos uh, E, įtariamųjų teisės. Aš kaip šešėlinė pranešė džiaugiuosi tokiu subalansuotu dokumentu. Mums buvo labai svarbu, kad būtų ginamos įtariamųjų ir kaltinamųjų asmenų teisės, e, gyvendinama nekaltumo prezumcija, neužkirtant kelią teisingumo įgyvendinimui. Aš džiaugiuosi tuo, kad buvo rastas subalansuotas e, kompromisas ir kad įsigalios vienodi standartai visose ES valstybėse narėse. Tai padės užtikrinti veiksmingesnę teisinę sistemą ES. Dėkoju, toliau pane Zipel. Ačiū. Direktyva dėl nekaltumo prezumcijos. Kodėl jos reikia? Ar tai nėra e, savaime suprantamas principas e, teisės valstybėje? Ar šis principas nėra įtvirtintas valstybėse narėse? Taip. Bet vis dėlto nuo 2007 iki 2012 metų Europos žmogaus E, teisų teismas užfiksavo, kad 26 kartus buvo pažeistas šis principas 11 ES valstybių narių. Taigi reikia stiprinti ne vien tik tais nekaltumo prezumcijos principo įgyvendinimą. Aš girdėjau, kad kai vyko diskusijos taryboje, buvo bandoma susilpninti tokį principą kaip teisė neliūdėti prieš save ir teisė tylėti. Uh, E, buvo bandoma apgręžti įrodinėjimo pareigą. Tai reiškia, kad ne prokuroras turėjo įrodinėti e, įtariamojo kaltę, bet įtariamasis tarsi turėtų įrodinėti savo nekaltumą. Mums yra labai svarbu, kad e, kaltinamieji asmenys nebūtų nuo pat pradžių būtų laikomi nuteistaisiais. Pavyzdžiui, kad teismo proceso metu jie nebūtų sodinami salėje į nervą. Uh, yra būtina užtikrinti tinkamą bendradarbiavimą tarp policijos ir e, e, teisės institucijų ir būtina užtikrinti, kad būtų tinkamai gyvendintos tariamųjų ir kaltinamųjų e, asmenų teisės. Mes dar norėtumėm, kad būtų sustarta ir dėl direktyvos, kur kalbama apie teisę gauti valstybės, valstybinį advokatą. Net ir pats geriausias teisės aktas nieko vertas, jeigu jis nėra tinkamai gyventinamas. Čia nematau tarybos e, atstovų, bet tikrai tikiuosi, kad valstybių narių vyriausybės tinkamai praktikoje įgyvendins e, šią direktyvą. Pani Przewodnicząca. Ponas Ujazdowski, pirmininkė, gerbiami kolegos. Dėkoju poniai Grisbek, kad parengė pranešimą dėl nekaltumo prezumcijos užtikrinimo. Darbo rezultatai teigiami. Pranešimas parengtas protingai, tai kompromisas atsiveria mums naujos galimybės šį esminį teisinių sistemų principą valstybės narėse sustiprinti. Lenkija griuvus komunizmui tapo laisvą valstybę, savo baudžiamąją teisę kūrė prezumpcijos principo pagrindu. Jums žinomi pranešimo pagrindiniai punktai, aš jų čia nevardysiu. Tik tai pasakysiu kad pritarėme pranešimui, bet atmetame, prieštaraujame pakeitimams. Jie rizikingi. O rizika tokia, kad pakeitimai gali suparalyžiuoti visą procedūrą. Taigi, EKR pritarė tai dokumento visiai, vis, versijai, kuri buvo parengta po trialogo ir kuriai pritarė Grisbek. O pakeitimuose įsivėlė daugybė neprotingų pasiūlymų, nukenčia baudžiamosios teisės efektyvumas dėl tų pakeitimų. Mes laukiame ir kitų direktyvų baudžiamosios teisės rytyje. Piliečiams labai svarbi kovos su terorizmu direktyva. Tikiuosi, kad darbas su ją greitai prasidės taryboje ir parlamente. Pono Albrecht nematau salėje, sako pirmininkė, todėl kalbės ponas Batten. Ačiū. Šiame pranešime kalbama apie principus, kurie šimtmečius galioja Anglijos paprotinėje teisėje. Tai prezumcijos e, principas teisėje neduoti parodymų prieš save, teisė dalyvauti bylos nagrinėjame. Kaip ironiška, kad Anglijos parlamentas atsisakė tų principų, priimdamas ES teisės aktus. Imkime prezumcijos principą, kuris gyvavo 8 šimtmečius. Pagal Europos arešto orderį pilietis gali būti sulaikytas kitoje valstybėje, nors Anglijos teisme nepateikiamas ne vienas įrodymas. Taip panaikinamas pats prezumcijos principas. E, anglų parlamentarų pirmoji pareiga yra ginti savo piliečių laisvę, o mūsų deputatai gėdingai nevykdo šitos pareigos. Toliau ponas Lebreton. Pirmiausia, mėlynosios kortelės klausimas. Ponas Batenai, ar jūs atsakysite? Klausimą užduoda ponas Pošpišel. Noriu paklausti, ar Europos arešto orderis nesuteikia mums galimybės ekstra, vykdyti ekstradiciją į kitas valstybės? kad nustatyti e, baudžiamojo proceso minimalų standartai. Mums reikia minimalių standartų. Pagal Europos arešto orderį nekalti Anglijos piliečiai buvo sulaikyti tokiose šalise ir įkalinti kaip Graikija. Jeigu būtų ekstradicijos procedūra, tai teisėjas įvertintų įrodymus ir jų neišsiųstų. Yra tokia Europos konvencija dėl ekstradicijos. Ji galės galioti tada, kai, tikėkime, Jungtinė karalystė išeis iš ES. Ir pagal tą konvenciją bus vertinami realūs įrodymai, juos vertins teismas ir įsitikins, ar tikrai yra bylos pagrindas. Tik tada žmogus galės būti išsiunčiamas pagal ekstradicijos procedūrą. Ponas Lebreton. Ačiū, ponė pirmininkė. Nekaltumo prezumcija yra fundamentali teisė, tačiau Prancūzijai nereikia ES, kad galėtų ją apginti. Devintajame straipsnėje kalbama apie tai kur kas aiškiau nei kokios tai kitos direktyvos apie tai kalbėtų. Aš manau, kad baudžiamojo proceso teisės yra valstybių narių suvereniteto klausimas. ES yra visiškai nepajėgi apginti gražių savo principų jų nepažeisdama, taigi tai yra labai svarbus išbandymas. Penktame straipsnėje, pavyzdžiui, pavyzdžiui, kalbama apie įrodinėjimų naštą. Ta, ta našta yra kažkaip perdodama, e, perkeliama kaltinamajam, o ne kaltintojui. Mano manimu, tai yra nekaltumo prezumcijos pažeidimas. Taip pat e, kalbama apie įrodymų išgavimą, kokiu būdu gali būti iš įtarimo išgaunami parodymai. Tačiau tai irgi nėra tinkamas principas. Europos Sąjunga yra tik tai bankų ir lobistų sąjunga ir niekuomet nieko nesupras apie tas teisės, kurios jo, jai yra visiškai svetimos. Ačiū. Ačiū, ponė Musolinė. Ačiū, pirmininkė. Kolega, kuris kalbėjo prieš mane, sakė, kad uh, E, Prancūzijoje jau egzistuoja nekaltumo e, prezumcija, taip pat ir Italijoje šis principas egzistuoja, bet jis nuolat pažeidinėjamas ir būtent dėl to ši direktyva e, tampa tokia svarbi. Aš norėčiau paminėti ir štai, ką reikėtų užtikrinti tinkamą teisės pusiausvyrą tarp nukentėjusio asmens ir kaltinamojo asmens. Pavyzdžiui, štai šiandien uh, aš vilkiu specialius marškinėlius, siekdama pagerbti tas moteris, kurios nukentėjo kelne. Ir e, kartais, tarkim, iš prievartavimo auka panašu, kad turi mažiau teisų negu kad nusikaltelis. Aš tikrai norėčiau, kad e, ši, nau, šioje naujoje direktyvoje būtų nauji minimalų standartai ir kad jie būtų taikomi visose ES valstybėse narėse. E, direktyvoje kalbama ir apie tai, kad žmonės turi pasitikėti teisminėmis sistemomis ir akivaizdu, kad e, čia turimi omeny ir e, sunkus nusikaltimai. Pirmininkė, dar prašyčiau šiek tiek laiko, man buvo skirta pusantros minutės. Taigi, aš tikrai norėčiau, kad E, šią direktyvą e, tinkamai taikytų ir teisėjai, tinkamai e, ją nušviestų ir žiniasklaida. Jeigu žmogus yra įtariamas, tai jis visais bylos nagrinėjimo etapais ir turėtų būti laikomas įtariamuoju, bet ne nusikalteliu. Ačiū toliau panekimyčiai. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti kolegijai Grisbek už tikrai puikų darbą. Nekaltumo prezumcija yra vienas iš esminių e, e, teisinės valstybės principų. Deja, kaip girdėjome, dažnai šis e, principas yra pažeidinėjamas. Pavyzdžiui, kai kada ne visą laiką tinkama taikomos ir prevencijos priemonės, pavyzdžiui, kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Libė komitetas parengė šį pranešimą komentuodamas Europos komisijos pasiūlymą. E, taip pat buvo pasiūlyta ir keletas pakeitimų. Kai kuriais ir gana jautriais klausimais, kaip kad pavyzdžiui įrodinėjimo pareiga Dėl šio, šio aspekto irgi buvo rastas subalansuotas sprendimas. Ir e, būtina, kad ši direktyva būtų tinkamai ir aiškinama, tuo galėtų pasirūpinti Europos teismai e, nes dabar dažnai e, įvairiose valstybėse narėse kyla įvairių konstitucinių klausimų. Čopski. Nas Dehovskis. Ačiū, ponė pirmininkė ponė komisijos narė. Simboliškai yra tai, kad šiandieną čia sėdime ir kalbame apie šią direktyvą, kai jūs tuo tarpu daug žinote apie nekaltumo prezumciją Čekijoje ir jūs spaudoje buvote kaltinama tuo, ko niekuomet nepadarėte. Tai aš norėčiau pirmiausia išsakyti, didžiul, išsakyti didelius susižavėjimo žodžius jumis, kodėl turėtų būti taikoma ši direktyva. Mes turime kiekvieną kaltinamąjį laikyti nekaltu, kol jo kaltė yra, nėra įrodyta. Man tai yra automatiškai automatiškas faktas ir jokia valstybė narė negali elgtis kitaip. Tai yra svarbiausia bet kokios baudžiamosios sistemos dalis ir ta teisė turi būti užtikrinama visiems. Tai yra labai svarbi priemonė uh, užtikrinanti teisę į sąžiningą teismą bet kur Europos Sąjungoje. Ir aš manau, kad Europos Sąjunga neturėtų vien tik tai remti nekaltumo prezumcijos ir teisės į ją, bet taip pat turėtų užtikrinti ir tą teisę ir prižiūrėti, ar jos yra laikomasi. Ponas Būda. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjungos institucijos visuomet kalba apie tai, kad reikia gerbti pagrindinės teisės ir laisvės, kurios yra išdėstytos įvairiose žmogaus teisų deklaracijose. Nekaltumo prezumcija yra teisė ir vertybė, kuri nukreipia dėmesį nuo ES institucijų. Labai svarbu surasti mechanizmų, kaip tą teisę užtikrinti per visą baudžiamąjį procesą. Ir tam kyla nemenkas iššūkis tose teisminėse sistemose, kurios yra labai skirtingos ES. Ir teismų sprendimai turi būti laikomi ekvivalentiški, nepaisant to, kur, kurio šalies teismas priemė tą sprendimą. Taip pat turime užtikrinti uh, teismų bendradarbiavimą šiuose, e, tarp, šiuose srityse. Ir tam reikalingi bendri minimalų standartai dėl sąžiningo teismo e, per visą baudžiamai procesą. Mes manome, kad labai svarbu, kad bet kas, kas yra kaltinamas nusikal... padaręs nusikaltimą, turi gauti teisę į advokatą baudžiamame procese ir taip pat turi teisę uh, bendrauti su trečiomis šalimis ir konsulinėmis įstaigomis um, arešto laikotarpiu. Šios direktyvos patvirtinimas reiškia, kad uh, tai bus, tokiu būdu bus suteikiama dar viena garantija dėl sąžiningo teismo, būtent, kad niekas nėra laikomas kaltu, kol tai nėra įrodyta, kol to nerodė teismai. Ačiū, ponas Radevas. Ačiū, ponė pirmininkė. Nekaltumo prezumcija yra fundamentalus baudžiamojo proceso principas bet kokioje demokratinėje sistemoje. Mes Europoje turime unikalią galimybę parodyti visam pasauliui, kaip baudžiamoji teisė ir baudžiamo proceso teisės turi būti užtikrinamos kaltinamiesiems. Tai yra didžiulis pasiekimas, būtent tai, kad nekaltumo prezumcija yra taikoma visais etapais nuo įtarimo ar apkaltinimo momento apkaltinus nusikaltimu iki galutinio sprendimo, kur ir atsiskleidžia, ar tas asmo tikrai padarė tą nusikaltimą. Tokiu būdu užtikrinamas baudžiamo proceso sažiningumas ir tas žmogus ir teisė to žmogaus į tokį sąžiningą teismą. Taip pat labai svarbu, kad atitinkamos institucijos negalėtų iš anksto pažeisti, to nekaltum, pažeisti tos nekaltumo prezumcijos. Tik teismas įrodymų pagrindų gali įrodyti kaltę ir priimti atitinkamą sprendimą. Ir taip pat kaltinamasis neturėtų būti pat, turė, neturėtų atrodyti kaip kaltas visuomenės akise. Aišku, tai taipogi nereiškia, kad ne, neturi būti apribojama įtariamo judėjimo laisvė. Aš manau, kad minimalios taisyklės dėl nekaltumo prezumcijos ES užtikrins sąžiningą baudžiamąjį procesą ir veiksmingai bus galima įdėkti teismo sprendimų abipusio pripažinimo principą. E, spontaniški pasisakymai. Trys kalbėtojai gaus teisę. teisę. Ir pirmasis ponas Kelis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aišku, nekaltumo prezumcija prieš įrodant kaltę yra esminis demokratijos ramstis. Ir puiku, kad mes tai akcentuojame šį vakar. Šį vakar to turi būti laikomasi visais atvejais. Ir kartais nėra lengva laikytis nekaltumo prezumpcijos, ypač prieš, pavyzdžiui, keletą metų dėl ekonominio nuosmukio. Tam tikri žmonės tapo labai populiarūs, tokie statybininkai, bankininkai ir politikai. Ir kai jie yra kaltinami nusikaltimais, apie tai daug kalba žiniasklaida ir iškart kalbama apie tą galimą nusikaltimą ir iš karto jie yra laikomi jau kaltais, dar neįvykus teismo procesui. Ir dažnai jie nukenčia dėl to, jų šeimos dėl to nukenčia. Dėl to kur kas labiau nukenčia, tai dar daug, baisiau nei tos kalties įrodymas ar pavyzdžiui, atsidėjimas kalėjime. Taigi mes turime, kiek įmanoma, užkirsti tam kelią. Panas Kriso Gonos. Europinė direktyva sustiprina nekaltumo prezumcijos principą. Tai žingsnis siekiant dar labiau sustiprinti pagrindinės žmogaus teisės. Pagal šią direktyvą nekaltumo prezumcija apima ir administracinį procesą, kuris vyksta greta. Pavyzdžiui, valstybės tarnautojų teisės darbe Mes norime, kad kartu su nekaltumo prezumcijos principų būtų įtvirtintos konkrečios priemonės baudžiamajame procese. Taip pat išimtys ir nuostatos taikomas tais atvejais, kai žmogus išteisinamas. Iš direktyvos turėtų išplaukti konkretus tiesioginiai teisės tvarkos institucijų veiksmai. Ponas Pospišil. Vieną dalyką, pirmininkė, pasakysiu. Kartais valstybių narių teisinės sistemas reikia harmonizuoti, tačiau čia kitas atvejis. Aš dirbau teisingumo ministru, kai perkelime į nacionalinę teisę E, arešto orderio teisės aktą. O dabar, ar galime būti tikri, kad bus laikomasi to paties teisų apsaugos standarto? Čia pagrindinis, centrinis dalykas. Mums reikia vienodų standartų, dėl to šitai direktyvai pritariu ir pagirsiu pranešėją. Jeigu ES valstybių piliečiai gali būti perdodami kitoms valstybėms, mes turime būti tikri, kad tų kitų valstybių standartai yra tokie patys. Komisijos narė Jūrova. Gerbiami nariai, direktyva tai dar vienas žingsnis, kuriant europinę tikrą laisvės saugumo ir teisingumo erdvę. Tai papildo 2010 metų direktyvą dėl vertimo raštu ir žodžiu 2012 metų direktyvą, 2013 metų direktyvą dėl teisės turėti advokatą. Aš raginu Jūs rytoj balsuoti už šią direktyvą. Taip pat laukiu balsavimo dėl direktyvos dėl apsaugos priemonių vaikams, su kuria darbas prasidėjo prieš kalėdas ir tikiuosi, kad kai ateis laikas dėrėtis dėl direktyvos, dėl teisinės pagalbos, mes dirbsime taip pat konstruktyviai. Pone Grisbek dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, apibendrinsiu keliais žodžiais ir norėčiau sureaguoti į kolegų pasisakymus ir norėčiau pabrėžti, kad taip egzistuoja nacionaliniai teisės aktai dėl nekaltumo prezumcijos Bet dažnai yra pažydinėjama ši, ši teisė Europoje, mes matėme nemažai pavyzdžių. Ir taip pat matome, kad vis menkėja ši pagrindinė teisė. Dėl to turime suprasti, kad tai yra esminė fundamentali teisė siekiant apsaugoti kaltinamą į proceso metu, kaip sakė kolega nesiniai, tai yra demokratijos ramstis. Ir dėl to labai svarbu, kad mes pasiektumėme šį susitarimą, pasiekime tikrai solidų susitarimą, nes demokratija žmogaus teisės yra labai svarbios, kalbant apie bendrą europinę erdvę. Aš esu pati teisininkė ir aš pati dalyvau, kai buvo rengiama ši direktyva. Ir ponas Lebratonas, mano kolega, e, visiškai sudirbo šį tekstą, bet aš norėčiau pasakyti, kad direktyva yra 15 straipsnių, tai yra gan trumpa direktyva. Ir ji tikrai primtina visiems, kurie turi teisinį išsilavinimą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad šią direktyvą bus galima įgyveninti ES veiksmų planą procesinių teisių srityje ir taip pat toliau kurti tokią Europą, kurios mes visi siekiame, Europą, kur būtų ginama ir apsaugoma gynybos teisė į gynybą, į advokatą ir tai taptų labai svarbia pagrindinę žmogaus teisę. Taip pat e, norėčiau padėkoti šešieniams pranešėjams už jų indėlį ir darbą ir už tai, kad jie tikrai prisidėjo rengiant šį tekstą. Norėčiau poniai Jurovai padėkoti, kuri komisijos vardu labai atidžiai įsiklausė į mūsų nuomonę ir mums labai padėjo. Taip pat norėčiau padėkoti tarybai Latvijai, pirmininkavusiai valstybei, po to Luksemburgui, taip pat e, kurios kurios pirmininkavimo metu buvo užbaigtos dėrybos ir visiems, kurie prisidėjo pasiekus siekiant šio svarbaus rezultato ir tikiuosi, kad didelė balsų dauguma bus patvirtinta šis tarimas ir Europos parlamente direktyva dėl nekaltumo prezumcijos kuri, kaip sakė daugelis kolegų ir jūs, jūs kaip sakėte, ponė komisijos narė, tai yra procesinių teisių architektūros labai svarbi dalis. Ačiū. Baigiame diskusijas. Kitas darbo tvarkės klausimas yra bendros diskusijos dėl vidaus rinkos derinimo. Ir turime kelis pranešimus. Pirmininkė, kadangi jau yra gan vėlų ir mes jau daug valandų diskutuojame, E, norėjome sudalyvauti spontaniškose pasisakymuose šiose diskusijose. Kaip bus kitose, dėl kitų diskusijų, ar vėl suteiksite galimybę tik trim žmonėms pasisakyti pagal spontaniškus pasakymus, ar laikysitės tos procedūros nuostatų, mums tai yra labai svarbu, mes nu, norime žinoti, kad nereiktų mums laukti be reikalo. Tai jeigu tik trim žmonėms suteiksite galimybę pasisakyti, tai mums nėra verta čia sėdėti ir tiesiog stebėti tas diskusijas. Norėčiau, kad jūs informuotumėte mus apie tai, kokios laikysitės procedūros. Na, pirmininkė turi teisę nuspręsti, kiek žmonių gali pasakyti pagal spontaniškus pasisakymus. Taigi, tęsėme e, diskusijas. Pirmiausia, pasisakys ponia Ford kalba eina apie asmeninės apsaugos priemonių pranešimą, po to Styler pranešimas dujinių, kurą deginančių prietaisų pranešimas ir paskutinis